Ordine del giorno c'è la discussione congiunta. Toliau darbotvarkėje yra numatytos bendrosios diskusijos dėl bendro Europos dangaus. Tai yra Marinesko pranešimas dėl bendro Europos dangaus iniciatyvos įgyvendinimo ir Sasoli pranešimas dėl aerodromų, oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų. Pirmiausia, žodį suteiksiu pranešėjui ponui Marinesku, jam skiriamos keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. 26 tūkstančiai skrydžių per dieną, 600 milijonų keleivių kasmet, daugiau kaip 500 tūkstančių darbo vietų oro bendrovėse, ore ir žem, ant, ant žemės. Daugiau kaip 100 tūkstančių darbo vietų e, skrydžių kontrolės rytyje užsi suaktyvės eismas, taip pat valstybių narių monopolija oro kontrolės rytyje. Štai kokia trumpa yra apžvalga, kalbant apie Europos oro transportą. Kai yra kuriama teisėkuros, teisėkuros teisės aktas, teisėkuros teisės aktas, reikia atsižvelgti visus suinteresuotus asmenys ir žmonės, ir operatorius, ir verslo įmonės. Norime kurti veiksmingą sąrangą norime numatyti, kuo galima tiesesnius maršrutus. Penkiolika minučių sutrumpinti visus dviejų valandų skrydžius, kad būtų sunaudota mažiau kūro, daugiau, mažiau išmetama CO2 emisijų, kad kaštai būtų mažesni ir mažesnės kainos. Taigi to siekėme, kurdami bendrą Europos dangų, antrąjį Europos bendro Europos dangaus pasiūlymą, antrai plus pasiūlymą ir Cesar. Ir šioje srityje buvo pasiekta pažangos, veiklos planai, veiklos priežiūros institucija, tinklo valdytojas ir panašiai. Tačiau kaštai, kurias patyrė bendrovės ir keleiviai, nesumažėjo. Nebuvo pasiekta pažangos dėl oro erdvės performavimo, uh, nebuvo veiklos funkcinių oro erdvės blokų ir administracija, valstybių narių profsąjungos e, kovojo dėl to jau daugelį metų, daugelį metų laikosi savo privilegijų ir prarandamos darbo vietos. ES daug investuoja į oro eismo kontrolierių tinklą, į naujas technologijas ir pirmi rezultatai jau gali būti gyvendinami. Ir būtų apmaudu, jeigu gyvendinimas vyks pagal dabartinę oro erdvės sąrangą. Tai būtų didžiulis finansinis praradimas, viešų lėšų praradimas ir tai neduos naudos, kurios tikisi piliečiai ir keleiviai. Taigi turime pateikti atitinkamus pasiūlymus, turime teritorinį paskirstimą numatyti tokį kuris būtų pagrindžiamas atitinkamomis paslaugomis, tinklų valdytojų vaidmuo turi būti apibrėžiamas nacionaliniai reguliuotojai, taip pat paramos paslaugos turi būti veiksmingesnės, papildomos paslaugos turi būti veiksmingesnės. Na ir pagrindinis argumentas, kurie, kuriuo naudojasi oponentai, yra tai, kad pagalbinės paslaugos bus atskirtos ir transporto komitete buvo atmesti tie siūlymai. Paslaugų tiekėjai jau naudojasi atitinkamis procedūromis. Ir tas pasiūlymas tikrai nėra blogas. Aš manau, kad dauguma priemonių galėtumėme tą veiklas padaryti veiksmingesnę. Ir tikrai daug kas gaus naudos iš tų paslaugų. Keleiviai, valstybės narės ir jų atitinkamos administracijos taip nemano. Daugiausia dėmesio skiriama ne keleiviams, o paslaugų teikėjams. Bet juk keleiviams mes turėtumėme užtikrinti tinkamas kainas ir panašiai. Dvi pirmininkiausios valstybės Graikija ir Lietuva nepradėjo dėrybų šioje srityje. Valstybės narės žino, kad jeigu bus pradėtos dėrybos, nebus įmanoma pateikti argumentų nukreiptų prieš tas nuostatas. Prezidente, ringrazio innanzitutto i colleghi. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už e, konstruktyvų bendradarbiavimą rengiant šį tekstą. E, būtent susijusi su šiuo reglamentu, susijusi su, su oro uostais, oro eismo valdymu, oro navigacijomis paslaugomis ir ir bendru Europos dangumi. Tai, tai visas yra bendras paketas, kurį e, birželio mėnesį pateikė komisija. Taigi šio dokumento tikslas yra veiksmingiau organizuoti oro erdvę, oro eismą, būtent teikia geresnės paslaugas per Europos aviacijos saugos agentūrą. Taigi tekstas šio reglamento yra labai sudėtingas, minimo daug valstybių narių, daug prieštaringų klausimų ten yra iškeliama. Pirmiausia, konstatuojama, kad trūksta atitinkamo oro saugos užtikrinimo institucijų bendradarbiavimo ir, ir apskritai pajėgumų. Šiuo atveju mes kalbame apie Europos aviacijos saugos agentūros veiklą užtikrinant e, saugumą e, oro eismo, e, nes mes norim pasiekti kuo griežtesnius saugumo standartus. Šiuo atveju kalbame apie šios agentūros veiklą ir valdymą. Ir pirmame tekste kalbame apie naujas taisyklės oro erdvėje ir e, organizuojant eismą. Kitas dalykas, e, čia e, antroje dalyje kalbama apie Europos aviacijos saugos agentūrą. Pirmoje techninėje dalyje kalbama apie komisijos atinkamas abrieštis, principus čia mes gal galime ir sutarti, e, vėliau kalba apie e, planavimą, e, gamybą įvairių, įvairių prietaisų, apie jų taikymą ir apie taikomas paslaugas bei sertifikavimą, ypač lakūnų bei skrydžių už, saugos užtikrinimo personalo. Siekiant užtikrinti, žinoma, kuo didžiausią saugumą oro eismo. Taigi tai, tai yra Tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Antroji dalyje e, kalbama apie Europos aviacijos saugos agentūrą, apie jos reformą, apie jos valdymo nuostatas ir kompetenciją. Tai būtent šita Europos aviacijos saugos agentūra, EASA, turėtų e, labiau e, koncentruotis į būtent reguliavimo patikrą Bet e, komisija mano, kad e, kooperatyvinius uždavinius turėtų vykdyti šitą agentūrą. E, komisija, žinoma, iš pat pradžių norėjo pakeisti šios agentūros pavadinimą. Jie turėjo būti pavadinta mm, Europos oro eismo agentūra, tai būtent čia panašiai kaip ir amerikiečių agentūra turėtų vadintis norėta būtent siekti panašaus modelio kaip ir Amerikoje. Bet taryba, komisija ir parlamentas rado kompromisą būtent dėl šios saugos agentūros veiklos. Na, bet sutarta, žinoma, dėl, dėl išteklių, dėl būstinės, dėl darbo organizavimo, nes agentūra, ši agentūra taptų išplėtusios kompetencijas viena iš didžiausių agentūrų Europos Sąjungoje. Bet šios agentūros vadovas turėtų atsiskaityti ir atitinkamam parlamento komitetui, teikti ataskaitą dėl savo veiklos. Na, taigi, e, pagrindinis tai mūsų tikslas, e, mūsų bendras tikslas yra didesnis veiksmingumas, e, saugumo užtikrinimas, nes skrydžių vis daugėja, oro bendrovių daugėja. Ir kitas dalykas, ES valstybės narės nebegali konkuruoti su, su kitais veikėjais iš kitų šalių už ES ribų. Būtent e, konkurencinė kova, saugumo užtikrinimas, būtent tai yra pagrindiniai tikslai. E, siekiama oro erdvės kontrolėje sumažinti suskaldimą, mažinti e, kūros naudojimą, mažinti vėlavimų skaičių, mažinti išmetamųjų dujų kiekį. Taigi tokie yra tikslai, jais suinteresuota ir mūsų pramonė. Čia, čia techninis šiek tiek nesklandumas, norėčiau paminėti jį, tai trūksta trijų pakeitimų 43, 44. Čia nesupratimas įvyko su sekretariatu ir tarp transporto komiteto. Aš manau, kad tie pakeitimai turės būti įtraukti į balsavimo sąrašą rytoj. Ačiū komisijos narė Reding. Pirmininkė, bendro Europos dangaus iniciatyva yra vienas svarbiausių Europos projektų oro transporto srityje. Mūsų oro e, eismo valdymo sistema yra susiskaidžiusi, joje yra daug vėlavimų, e, trūksta priežiūros, naudojamos pasenusios technologijos. E, Ir tokia, ši sistema kainuoja brangiau nei kitos panašios sistemos kitur. Su bendrojo Europos dangaus iniciatyva mes žengėme pirmuosius žingsnius, kad e, panaikintume problemas, kad numatytume kontrolę, dėktume modernės technologijas ir pirmą kartą šioje srityje e, suvaldytume išlaidų didėjimą galėtume teikti, kad mes jau pasiekėme visų tų puikių dalykų, todėl kam reikalingas naujas pasiūlymas. Tačiau atsakymas yra tas, kad mes esame labai ilgo kelio pradžioje, nors mes ir pasiekėme tam tikros pažangos, iki tikslų pasiekimo mums dar toli. Ir mūsų ta nauja iniciatyva e, nėra susijusi su nauja politika. Tiesiog pereiname į naują e, dabar vykdomos politikos įgyvendinimo etapą. Ir pateikdami bendro Europos dangaus plus pasiūlymą mes e, siekiame, kad priežiūros institucijos būtų visiškai nepriklausomos nuo tų, kurios prižiūri. Tai atrodo savame suprantama, tačiau mes čia kalbame apie sritį, e, kai priežiūros institucijos vis dar yra prižiūrimų institucijų dalis ir juose dirba prižiūrimų institucijų atstovai. E, šiame bendro Europos dangaus antrame pasiūlyme yra patiksinamas komisijos eurokontrolės vaidmuo, siekiama išvengti funkcijų dubliavimuose, mes taip pat siekiame didesnio skaidrumo e, įsigijant pagalbinės paslaugas, oro paslaugos vis dar nėra įsigijamos pagal įprastas viešųjų pirkimo taisyklės. Ir tai reiškia, kad čia yra galimybė plėtoti nesveikus ryšius. Taip pat numatome ir funkcinius oro erdvės blokus. Tai šiam sektoriui suteiktų daugiau laisvės ir lankstumo. Mes siekiame racionalizuoti sistemą, padaryti ją labiau nepriklausomą. Dėl parlamento pakeitimo aš visiškai suprantu, kad kai kuriuose šalyse nepriklausomų, yra sunku įsivaizduoti nepriklausomos priežiūros institucijas, bet jeigu institucijoms nėra suteikiamos tinkamos lėšos ir tikra nepriklausomybė, mes niekada negalėsime iki galo įgyvendyti bendro Europos dangaus iniciatyvos ir visapusiškai užtikrinti saugumo. ESA atlikti auditai padėjo nustatyti didelius priežiūros trūkumus. Juos reikia pašalinti, kol dar neįvyko nelaimių. Taip pat susirūpinimą kelia pakeitimai, kuriais siūloma išbraukti pas, priežiūros paslaugų teikėjus. Reikia užtikrinti, kad būtų galimybė rinktis priežiūros paslaugų teikėjus, kad būtų vadovaujamasi pagristais raiškiais kriterijais. Mm, komisija pritarė daugumai pakeitimų dėl ESA pagrindinio reglamento, ten jais yra patikslinamas institucijos vaidmuo. Yra tik keletas atvejų, kai komisija nepritarė TRAN komiteto nuomoniai. Dėl deleguotojų teisės aktų komisija mano, kad tekste turėtų būti vadovaujamasi bendrų supratimu apie deleguotusius teisės aktus, neturi būti numatyti nauji reikalavimai, nors komisija ir numato ekspert, naudotis ekspertų grupės, grupėmis. Be to, mes norime palikti EASA vykdomojo direktoriaus kadencijos pabaigos peržiūra. Tai ta peržiūra labai svarbi, e, skiriant naują direktorių. E, Baigdama norėčiau dar kartą patikoti parlamentui už paramą. E, šio pasiūlymo patvirtinimas parlamente nukreiptų prožektorių šviesą į tarybą ir tikėsimės, kad taryba atliks savo darbą. Dėkoju dabar kalbėtojai frakcijų vardu. Pradėsime nuo EPP frakcijos ponas Rikė, 3 minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti abiems pranešėjams atlikus sudėtingą darbą tą temą kuri labai aktuali. Suprantu, kad yra nemažai sunkumų, nes egzistuoja įvairovė, procedūros yra gan kompleksiškos ir sudėtingos, taip pat yra saugumo, ekonominių, aplinkosauginių sumetimų, taip pat yra nacionalinių interesų, kurie skiriasi. Oro eismas smarkiai išaugo pastaraisiais metais Tačiau mes esame visiškai nepasirengę tam, kaip buvo pasakyta, ir mūsų erdvė yra labai susiskaldžiusi. Ir dėl to, kad eismo, eismas aktyvėja, matome daug e, kamščių ir dėl to matome, kad ir daug sunaudojama kūro, CO2 emisijų yra vis daugiau, taip pat kaštai keleiviams yra dideli ir taip pat e, yra gan ilgi tie skrydžiai. Taip pat e, matome, kad šis rytis yra labai svarbi e, skatinant augimą ir užimtumą ir taip pat konkurencingumą šioje srityje. Taip pat e, siekiame kokybiškų darbo vietų šioje srityje. Aviakompanija susiduria su tarptautinė konkurencija ir atitinkamais sunkumais. Ir taip pat matome, kad reikia didinti technologijų saveikumą siekiant bendro Europos dangaus. Nepaisant tų didžiulių sunkumų ir atsižvelgiant tai, kad yra labai svarbus klausimas, turime įveikti nacionalinės kliūtis ir turime dabar siekti susitarimo. Dėkoju. Ačiū. Ponas Danelis, socialistų frakcijos vardu, jam skiriamos keturios minutės. Ačiū. Komisijos narė, dėkoju. Pirmininkė, artėjame, artėja Europos parlamento rinkimai ir matome vis daugiau euroskepticizmo. Mes turime įtikinti ES piliečius, kad ES tarnauja jų labai, ypač kalbant ir apie sudėtingus ir mažiau sudėtingus klausimus. Matome, kad daugeliu keleivių labiau prieinamos yra kelionės lėktuvais, tačiau turime geriau valdyti tą sistemą, kuo daugiau yra eismo, tuo labiau vėluoja skrydžiai ir dėl to skrydžių yra mažiau, jie yra brangesni. Dėl to kyla klausimų, ar saugus yra tie skrydžiai. Mes nesame pasirengę 21 amžiui, bent jau oro bendrovės tikrai nėra pasirengusios. Saugios kelionės, nevėluojantys skrydžiai, kol kas tikrai to garantuoti mes negalime. Nacionalinio suverenumo ir subsidiarumo uh, priedangoje oro eismo kontrolė vis dar yra nacionalinė kompetencija ir dėl to tai yra įvairių interesų auka. Egzistuoja 38 sistemos, kurios visiškai nėra suderintos ir 16 kontrolės egzistuoja 60 kontrolės bokštų. Taip pat JAV teikia viešas paslaugas taip kaip ir mes, tačiau ten yra bendra sistema, o ne 38 skirtingos sistemos ir tai kainuoja dvigubai mažiau. Taigi nepamirškime, kad Europos oro uostų konkurencingumas, lyginant su oro uostais rytuose, tikrai nėra pakankamas. Mes turime keisti patį darbo organizavimą ir tai nėra visiškai susiję su oro uostų darbuotojais ir, ir panašiai. Oro eismo kontrolieriai, oro erdvės priežiūros institucijos atlieka puikų darbą, eismo yra daugiau ir skrydžiai yra saugesni, žinome, kad skraidyti Europoje yra saugu, tačiau norint žengti tolesnį žingsnį, privalu racionalizuoti šią sistemą ir tai reiškia, kad turime įgyvendinti bendrą Europos, bendro Europos dangaus sistemą temą. Tokiu būdu trumpesni taptų maršrutai ir sumažėtų kelionės kaštai. Ir taip pat būtų daroma mažes, mažesnė įtaka aplinkai. Turime atnaujinti atitinkamas infrastruktūras. Mes numatėme skaidrumo uh, logistinės, logistinės paslaugas teikiančių įmonių skaidrumo reikalavimus ir agentūra yra čia pati svarbiausia. Bendras Europos dangus yra ta sistema, kurią, galime, kurią, kurią įdėkdami galime daug ko laimėti. Turime pasirūpinti, kad nebūtų vilkinama šis procesas, kaip tą daro taryba. Turime rytoj nusiųsti aišku signalą. Dar kartą Sveikinu pranešėjus ir dėkojams už puikų bendradarbiavimą ir aukštos kokybės pranešimus. Ačiū. Benjan, du minutį. Ačiū dabar Aldė frakcijos vardu, dvi minutės panas Benjan. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai ir kolegoms už atliktą darbą rengiančios pranešimus. Aš jau nekalbėsiu apie tai, kad mums dabar reikia bendro Europos dangaus. Jo reikėjo jau vakar ir aš esu labai nusivylęs dėl to, kad daugeliai valstybių narių trūksta politinės valios tai gyvendinti. Vis dėlto džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad Junktinės karalystės vyriausybė visapusiškai remia bendrą Europos dangų. Taip, šiuo atveju Junktinė karalystė nori daugiau Europos. Nepaisant to, kad kai kurie mūsų konservatoriai e, kalba apie pastraukimą iš ES. E, Europos oro erdvės susiskaidimas kainuoja apie 3 milijardus eurų per metus. E, dėl to didėja CO2 išmetimai. Mums reikia veiksmingesnės Europos oro erdvės, kad sumažėtų grūščių oro uostuose ir kad galėtume įveikti aplinkosaugos iššūkius. Aviacijos tvari ateitis Europoje reiškia, kad jau dabar reikia mūsų pastangų. Tačiau aš esu labai nusivylęs tuo, kad mm, čia tam tikrą vaidmenį rengiančių pasiūlymą atlieka nacionalinė politika, o šis pasiūlymas juk turėtų duoti pridėtinės europinės vertės tikrai nepriimtina, kad Gibraltaro oro uostas nepatenka į šio teisės aktų taikymos rytį, juk šis teisės aktaras yra skirtas dangui, skirtas tam, kad mūsų skrydžių kontrolieriai bendradarbiautų. Gibraltaro oro uosto skrydžių kontrolieriai juk nedirba vieni, jie bendradarbiauja su skrydžių kontrolieriais e, Sevilijoje. Taigi, kodėl norima izoliuoti e, Gibraltarą? Junknės karalystės liberalai rytoj balsuos prieš šį pasiūlymą, kuriame yra izoliuojamas Gibraltaras. Ir taip pat gali mums tekti ir susilaikyti galutinio balsavimo metu e, Gibraltaras juk yra ES dalis ir nereikėtų jo išimti iš ES teisės aktų. E, prašau, raginu visus balsuoti prieš 27 pakeitimą. Ačiū. Dėkoju dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponė Lichtenberger, vieną minutę. Ačiū. Iš principo bendras tangus yra iš tikrųjų puikiai idėja. Bet dėja, valstybės narės negyvenino tos idėjos. Kodėl? Nes e, iš esmės tai buvo tarsi nuleista iš viršaus tą idėją. Ir valstybės narės nusprendė, kad netiduos niekam savo nacionalinės oro erdvės. Jis priklauso joms. Tai buvo toks, toks e, uh, argumentas, kodėl iš esmės šitie e, oro erdvės blokai nebuvo įgyvendinti, tokia tvarka neįgyvendino taip, kaip buvo numačiusi e, komisija. Nepasiant to, buvo vis dėlto pasiekta pažanga dabar, geriau bendradarbiaujama, e, geriau organizuojamas darbas, vėlavimų skaičių sumažėjo, kai kuriais atvejais maršrutai sumažėjo, sutrumpėjo. Ir E, matosi, kad e, tas e, kariškių valdomas oro erdvės zonos sumažėjo ir tapo atviresnės. Bet bet kokią atveju kai kuriuos elementus mūsų transporto komitetas atmetė, nes iš esmės kai kuriais atvejais vykdoma ideologinė kova ir, ir mums ji tikrai nepatinka. Taigi, deleguotieji aktai, čia baigdama norėčiau pasakyti, tai iš tikrųjų komisijai tapo tarsi kažkokia kažkokiu vaizdu nuo visų lygų. Man atrodo, kad taip tik tai mes apeiname demokratinius sprendimus. Ir grupo čia. Dėkoju. Toliau ECR frakcijos vardu kalbės pusantros minutės ponia Foster. Ačiū pirmininkė. Prieš 12 mėnesių mano nusavos iniciatyvos pranešimas dėl bendro Europos dangaus iniciatyvos sulaukė didelė, didelio pridarimo šiame parlamente. Jame buvo raginama komisija ir valstybės narės atsibusti. Ir todėl aš dabar sveikinu komisijos pasiūlymą. Aš visiškai pritariu bendro Europos dangaus tikslams ir taip pat pono Sasoli pranešimui. Tačiau mums kyla tam tikrų būkštavimų dėl Marinekskų. Pranešimo pirmą negalime pritarti tam, kad dabartinės nacionalinės aviacijos ir stebėsinos aviacijos institucijos būtų apjungtos, nes daugelį valstybių narių tai sukurtų teisinių problemų. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, kur yra tūkstančiai e, parlamentinių teisės aktų turėtų būti keičiama. Antra, mes neprieštaraujame, kad uh, PRB taptų nepriklausomesnė, bet tai reikia nuodugniau apsvarstyti ir vertinti poveikį. Toliau, Gibraltaras, e, Britanijos e, užžiūrė teritorija, būtų iš, išskirta iš šios e, šio teisės akto taikymos ryties. 2006 susitarimą pasirašė visos šalis ir mes neketiname dabar tiesiog stovėti ir žiūrėti, kaip visą tai pakenks Man atrodo, kad toks vaikiškas elgesys pakenktų šiam dideliam ir naudingam projektui, dėl kurio būtų sukurta daug naujų darbo vietų ir e, oro eismas padarytas efektyvesnis, taip pat būtų padėta sumažinti CO2 išmetimą. Raginu parlamentą remti mūsų poziciją rytoj balsavimo metu. Ačiū pirmininkė. GUE frakcijos vardu. Pone Količek, ponas Količek. Kolegos, Europos komisija baigiantis jos kadencijai, e, panaši į bėgikų grupę artėjančią prie finišo linijos. E, ji teikia ultraliberalius pasiūlymus, kurie yra nuolat atmetami. Taip pat ir šis bendro Europos dangaus pasiūlymas yra panašus. Pranešėjas naiviai palaiko Europos komisijos pasiūlymus. Oro aviacijos įmonės Europos Sąjungoje dabar patiria sunkumų, bet jie kyla ne dėl to, kad blogai valdomas oro eismas. Atskiros nacionalinės e, oro eismo e, valdymo agentūros jau dabar puikiai bendradarbiauja ir visoje ES yra susitarimas, kad e, šis žingsnis turi būti atmestas, todėl GUE nepalaiko šio pasiūlymo. Dabar suteiksiu žodį kitiems kalbėtojams. Kolega e, Elka Drau, dvi minutės, prašom. Mevrouw de komisaris, kolegas, ik zou om te beginnen. Dėkoju pirmininkė komisijos nariai, kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti ponai Sosoliui ir Marinesku pranešėjams, taip pat šešėliniams pranešėjams už puikų darbą ir labai konstruktyvų darbą ir bendradarbiavimą. Siekiama mm, įgyveninti bendrą Europos dangaus principą. Jau ilgą laiką Europos parlamente šį klausimą nagrinėjame. Pažanga padaryta, tačiau reikia tęsti šį darbą. Pramonėje pastebimi tam tikri teigiami pokyčiai, keleiviams situacija tapo geresnė, mažiau dėl, vėluojame, aplinkai taip pat daroma mažiau žalos. Taip pat mažiau kūro sunaudojama. Šie pasiūlymai yra dar vienas žingsnis teigiama linkme. Norime užtikrinti, kad įvairūs žaidėjai prisimtų savo atitinkamą atsakomybę. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų pakankamas skaidrumas ir veiksmingumas. Kaip minėta anksčiau, negalime leisti, kad komisija išskaidytų įvairias papildomas meteorologinės ir kitas tarnybas. Mes tai jau minėjome anksčiau. Tikiuosi, kad tai atsispindės ir rytoj. Tačiau daug kas priklauso ir nuo praktinių apčiopiamų rezultatų. Jau dabar turime patirties įgyvendant bendrą Europos dangaus iniciatyvą ir žinome, kur yra Mm, trūkumai. Norėčiau paprašyti komisiją visų pirma pagalvoti, kaip išspręsti praktinės e, problemas, su kuriomis susidūrėme praeitie. Pavyzdžiui, pajamų gaunamų orlaivių, oro eismo valdymo agentūrų e, pajamų išskaidimas kai kurie patirs nuostolių ir turėtų sušvelninti tą, mes turėtume sušvelninti šį neigiamą poveikį. Ačiū. Ačiū toliau ponas Vlasakas, vienos minutės pasisakymas. Pirmininkė, komisarė, ponios ir ponai. Veiksmingesnė Europos oro erdvės panaudojimo idėja man visada buvo prie širdies. Tačiau ESI2 plus yra problematiškas dalykas. Man atrodo, kad šis pasiūlymas pateiktas apskritai netinkamu laiku nes ne, tiek Europos komisija, tiek valstybės narės neturėjo pakankamai laiko įvertinti pirmosios iniciatyvos poveikio. Ir taip pat Negaliu pritarti šiam pasiūlymui, kadangi tokie pokyčiai, kaip kad e, oro erdvės valdymo struktūros pakeitimas, aiškiai susilpnintų valstybių narių poziciją, e, kalbant apie sprendimų prieimimą, sprendimų dėl jų oro erdvės prieimimą. Komisija taip pat e, nepagalvoja apie valstybių narių apsaugą. Tačiau yra ir teigiamų dalykų būtent, kad numatoma patikslinti Europos komisijos kompetencijas ir Eurokontrol institucijos pasiūlym, mandatą. Tačiau apskritai aš šiam pranešimui negaliu pritarti. Ačiū dabar, ponas Lerak, vieną minutę. Aš bijau, kad nors bendras Europos dangus skamba beveik poetiškai, bet už jos slepiasi labai pavojingas projektas, kuriuo siekiama privatizuoti oro eismo stebėjimo agentūras. Ir jūs kalbate apie konkurenciją, konkurencingumą ir siekiate restruktūrizuoti oro eismo ir stebėsenos kontrolės institucijas visose ES valstybėse narėse. Jūs kalbate apie harmonizaciją, bet tai iš tikrųjų reiškia, kad bus atvertos duris privatizacijai. Ir dėl to kils pavojus daugeliui darbuotojų, jie gaus mažesnį atlyginimą, taip pat e, sumažės saugumas keleiviams. Aviacijos saugumo vardu ir keleivių vardu, man atrodo, reikia liautis e, kalbėti apie šį pavojingą projektą ir visą tai visų pirma aptarti su atitinkamomis profsąjungomis. Ir mes negalime rizikuoti saugumu ir žmonių gyvybėmis. Grazie, onorevole Görling, un minuto. Dėkuoju toliau, ponė Görling. Vienai minutė. Ačiū pirmininkė, komis, komisar gerbami kolegos. Aš šiandien a, kalbu čia ir man atrodo, kad aš vienintelė esu šioje salėje, kas nėra ekspertė. Bet man atrodo, kad antrą kartą per kelias mėnesius aš turiu atsistoti ir kelti klausimą. Ta pati. Kodėl Europos parlamento nariai nori diskriminuoti mano, apygar, mano rinkimų apygardos gyventojus, Gibraltų gyventojus. Ponas Paskalis pateikė pakeitimus 22, 23, 26, 27. Man nelabai suprantama, kodėl jisai nori pateikti šius pakeitimus, bet aš esu pasirengusi su juo apie tai kalbėti. Būtina įtraukti Gibraltarą į bendrą. Uh, aviacijos rinką, atsižvelgiant į sutartis ir į atitinkamus susitarimus. Mano apygardoje žmonėms atrodo, kad e, nelaimės tiesiog krenta iš dangaus e, e, Ispanijos vyriausybės veiksmai, keleivių, oro transporto keleivių teisės. Ir dabar šis dokumentas. Aš raginu kolegas balsuoti uh, prieš 22, 23, 26, 27 pakeitimus ir pritarti 114 pakeitimui, kurį pateikė mano kolegė ponė Foster. Balsuokite prieš diskriminaciją. Dėkoju, dabar pereiname prie uh, spontaniškų pasisakymų. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Bankė. Ačiū pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Bendras Europos dangus Ir pasiūlymas išdėstyti dokumentą naują redakciją kelia kelias svarbius klausimus. Europos komisija e, padarė savo pareiškimą, kurio esmė buvo tokia. Dabartinė sistema reikia keisti dėl to, kad ji nėra pakankamai veiksminga. Komisija pateikė savo pasiūlymą. Deja, tas pasiūlymas mūsų netenkina, kadangi jisai labiausiai yra skirtas tam, kad pirminybė būtų teikiama stambiems operatoriams mažesnių operatorių kainą. Būtent tokių operatorių daugiausia ir yra e, Vengrijoje, bet to e, pagalbinės paslaugos bus skirtos nuo, nuo kitų. E, nuo kitų paslaugų ir bendrojo Europos dangaus antrosios versijos plus variantas žengia dar toliau Ir aš manau, kad dėl visų šių dokumentų padidės sąnaudos, bet to atsiras ir naujos kliūtės rinkoje. Ir tai sukels e, pavojų konkurencijai. Dėkuoju. Grazie. Dėkuoju. Toliau žodis sutikimas ponui Švab. Ačiū pirmininkė pirmininko pavaduotoja. Aš visų pirma norėčiau padėkoti kolegoms Marinesko ir šešėliniams pranešėjams už puikų darbą rengiant pranešimą dėl bendro Europos dangaus. Man atrodo, kad bendras Europos dangus yra puikus pavyzdys, kaip mes galime bendradarbiauti europinių lygmenių, kaip galime geriau saugoti aplinką, kaip galime užtikrinti geresnius e, maršrutus, ryšius. Taigi tikrai labai svarbu, kad dabar valstybės narės imtųsi šios pasiūlymus įgyvendinti. Aš pats gyvenu pasienyje ir žinau, kaip sunku sukurti gerą infrastruktūrą. Mes turėtumėm dėti dar daugiau pastangų, kad būtų uh, sukurti ne vien tik tais patys geriausi lėktuvų maršrutai, bet turėtų būti užtikrintas ir geresnis saugumas, aviacijos saugumas. Aviacijos saugumas vis dar yra nacionalinė kompetencija. Manau, kad e, vis dėlto čia reikėtų siekti pažangos ir galbūt Europos parlamentas galėtų žengti žingsnį šią linkmę. Ačiū. Toliau ponas Pikula. Siguran i visoko kvalitetan prometni sustav u Europi svakako vrijedi podržati u području zračnog prometa. Aš norėčiau pritarti šiems pasiūlymams. Aviacijos sektoriuje mes turėtumėme siekti, kad kelionės mažiau kainuotų ir kad jos būtų ekologiškesnės. Be abejo, Reikia taip pat integruoti ir ES oros erdvę ir tam reikia gerai subalansuotų pasiūlymų. Ir Manau, kad dabartinius pasiūlymus reikėtų peržiūrėti, persvarstyti, atsižvelgiant į e, tai, jog mūsų prioritetas yra oro eismo saugumas ir negalima da, e, jo kainą siekti kitų tikslų, negalime leisti, kad da, e, E, mažesnės e, valstybės narės e, atsidurtų nepadaugėjo padėtėje dėl to, kad jos privalės gyveninti reikalavimus, vykdyti reikalavimus, kurių, kurie yra pernelik sunkus, pernelik, pernelik sudėtingi mažiems oro uostams. Dėkuoju toliau. Ponas Fereida. Ačiū pirmininkė, komisarė. Reikia labai aiškiai pasakyti, kad šio paketo pagrindinis tikslas yra liberalizuoti oro eismą Europoje. Siekiama e, pirmiausia patenkinti stambiausias oro bendrovės. Štai toks yra šio reglamento tikslas. Nacionalinės oro navigacijos agentūros ir aviacijos saugos agentūros atlieka savo vaidmenį ir užtikrina oro eismo saugumą. Be to, jos vaidina svarbu vaidmenį atokiausiuose regionuose. Mes kalbame apie tą veiklos sritį, kurioje atsakingoms institucijoms tenkanti našta yra labai didelė. Bet to mes norime, kad kelionių maršrutai būtų patogesni, kad mūsų oro transportas būtų ekologiškesnis. Ir visa tai, gali, visa tai yra įmanoma, tačiau ne pagal šį dokumentą. Dėkoju dabar, e, ponė Tikau. Ačiū. O aš norėčiau pabrėžti, jog būtina yra mums kurti bendrą Europos dangų, kadangi jisai toks dangus gali suvaidinti svarbu vaidmenį, um, mažinant vėlavimų uh, skaičių, uh, gali paskatinti ekologiją uh, ūkio augimą, kurti naujas darbo vietas. Ir ypatingai gerai apmokamas darbo vietas, bet jos yra, bus ekologiškesnės. Be abejo, tvirtinant bet kokias priemonės, kurios gali turėti socialinės pasiekmes, būtina pasikonsultuoti su visomis suinteresuotomis šalimis. Ir be abejo, saugumas turi būti mūsų pagrindinis prioritetas. Nustatant veiklos tikslus ir norint sukurti oro oro e, e, blokus taip pat buvo vėluojama. Dėkoju, poniai Tikau. Toliau žodis vieną minutę sutikimas poniai Liučiavai. Ačiū. Komisarė. Mes dabar kalbame apie vieną teisės aktą, kuris e, apibendrins, apjungs ir bendrą Europos dangų vieną, pirmąjį ir antrąjį projektus. Tačiau turime pagalvoti, ar iš tikrųjų tam atėjo tinkamas laikas, nes e, jau iki šiol padaryta pažanga tikrai buvo labai įspūdinga. Oro eismo srautų valdymas toks, koks e, ir, e, jis yra pasiūlytas komisijos, yra palankus stambioms oro, oro bendrovėms. Aš manau, kad valstybės narės turėtų geriau bendradarbiauti ir negalime. Da, de bausti valstybės už tai, jog jos dar nėra pasiruošusios e, dėkti naujausias šią sistemą reikalingas technologijas. Reikėtų taip pat atlikti ir socialinio poveikio vertinimą. Taip, mes visi pasisakome už didesnį konkurencingumą, už didesnį, uh, uh, didesnį veiksmingumą, didesnį ekologiškumą, tačiau nepamirškime, jog mums turėtų rūpėti ir stabilumas valstybėse narėse. Dėkoju, o dabar žodį sutikimės komisijos narį, ponė Reding. Ponė pirmininkė, mes išgirdome labai įdomią diskusiją. Komisija supranta, kad kai kurios e, jos pateikto pasiūlymo dalis e, kelia sunkumų kai kurioms e, suinteresuotoms šalims, tačiau nepamirškime mūsų bendro intereso. Kitaip, pagal dabartinę sistemą kentėjęs visi ir darbuotojai, ir keliaiviai, ir oro bendrovės. Dabar apie nepriklausomas priežiūros institucijas. Mums atrodo, kad būtent tai ir yra svarbiausia šio pasiūlymo aspektas ir aš džiaugiuosi, kad parlamento nariai iš esmės jį remia. Mes taip pat džiaugiamės, kad jūs pasisakėte ir už tai, kad institucinė sąranga būtų racionalesnė ir veiksmingesnė. Antra vertus, pas, pagalbinių paslaugų atskirimas E, mūsų galva vis dar yra labai svarbus, norint užtikrinti vienodas sąlygas visiems, nes siūloma yra renkti e, konkursus tokiams paslaugoms teikti. Dabar apie e, būtin reikalavimą, jog Europos aviacinės saugos, aviacijos saugos agentūra turėtų tvirtinti nacionalinės priežiūros institucijas, e, mes manome, kad yra geras pasiūlymas. Kai kurios iš jūsų sakytos mintis galės būti išnagrinėtos šiuo klausimu. Ir baigdama, aš noriu pasakyti, kad mes džiaugiamės, e, kad parlamentas e, galės, tikėkime, pritarti šiam dokumentui. Dabar atėjo laikas žengti toliau po diskusijų. Mums reikia realių veiksmų. Oro eismo navigacijų tvarkymo sektoriui reikia šio dokumento, todėl negalime dėlsti. Labai ačiū. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Marinesko. Prašom, jums dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pate, padėkoti e, kolegoms už bendradarbiavimą. Aš taip pat e, noriu padėkoti ir ponui Sasoliai nes mūsų abiejų parengti pranešimai yra tarpusavėje susiję. Taip pat norėčiau dar kryptis ir į komisiją. Jeigu būtų atskirtos, kadangi nors buvo atskirtos pagalbinės paslaugos, mūsų pranešimo poveikis nesusilpnėjo. Jeigu jos būtų įtrauktos, techninė prasme būtų buvę žymiai sunkiau viską įgyvendinti. Dar vienas svarbus dalykas yra darbo vietų skaičius. Darbo vietos e, gali sumažėti dėl naujų maršrutų. Ne, taip pat gali dėl naujų maršrutų keistis ir skrydžio laikai, jie gali sumažėti. Uh, Apie visą tai kalba mano kolega savo pranešime. Valstybės narės labiausiai baiminasi, kad sumažės darbo vietų, taip pat ir dėl administracinių aspektų. Vis dėlto valstybės narės išloš dėl to, kad skrydžių sauga padidės. Rumunijoje sakoma, kad negalima pabėgti nuo to, ko labiausiai bijome. Ir man atrodo, kad galų gale bendras Europos dangus ši iniciatyva ras savo tinkamą vietą ir tai atsitiks visų susijusių pusių labai, pramonės sektoriaus labai, o taip pat ir e, keleivių labai. Juk būtent e, keleiviai ir bus tiesioginiai naudos gavėjai. Ačiū. Dėkoju ponui Marinesku. Dabar ponas Sasoli, prašom. Ačiū. Aš kalbėsiu trumpai, nes prieš tai kalbėjau žymiai ilgiau, negu kad man buvo skirta. Aš irgi norėčiau padėkoti kolegai Marinesku. Mes e, kalbame apie tai, e, kaip nacionalinės kompetencijos galėtų būti perdotos Europiniai agentūrai, norint užtikrinti geresnės paslaugas, didesnį saugumą. Nesuprantu, kodėl e, kolega Ferreras sako, kad sumažės saugumas tikrai netiesa. Aš norėčiau paraginti visus pasiskaityti dokumentus. Mes ten tikrai nekalbėjome apie privatizavimą. Gerbiama komisarė, dėl deleguotų aktų, jūs žinote, kad čia Europos parlamento pozicija yra visiškai aiški. Taip pat ir atskirų komitetų pozicija visiška, visiškai aiški. Europos parlamentas norėtų kontroliuoti e, komisijos veiklą. Mes žinome, kad rytoj vyks balsavimas dėl abiejų šių pranešimų ir tikrai mūsų laukia daug darbo. Mūsų visų, šiuo abiejų institucijų laukia daug darbo, bendradarbiausiu su taryba. Baigdamas dar kartą dėkoju už visą diskusiją. Dėkoju ponui Sasoliui. Mes baigėme diskusiją šiuo klausimu ir balsuosime rytoj vidurdienį. Kitas darbo tvarkės punktas yra Mairio pranešimas apie kelionės paslaugų paketus ir rinkinius. Norėčiau pirmiausia žodį suteikti ponui Mairiui, kuriam skiriamas keturios minutės.